Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, teikiamas tarybai, išpoliai prieš ligoninės ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę. Komisarė ras... Tiksliau, komisija yra atsakinga už, iš esmės, už jo klausimo nagrinėjimą užsienio reikalų komitetui. Jo kompetencijos iš čia priklauso tas klausimas. Išklausysime pirmiausia kolegę Valenciano, kuri atsakinga už šio klausimo rengimą. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū e, gerbiamis kolegoms, taip jums žodį. Norėčiau parlamento vardu pareikšti pagarbą drąsai e, tų žmonių, kurie dirba konfliktų zonose. Tai yra ir gydytojai, tai yra mokytojai, tai yra tarptautinių organizacijų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Jie rizikuoja visų kuo, ką turi, rizikuoja savo gyvybę tam, kad galėtų šiek tiek žmogiškumo nunešti ten, kur jo atrodo nebeliko. Žmogaus teisų komitetas ir vystimosi komitetas nu, nusprendė, kad reikia surenkti diskusiją šio klausimo Europos parlamente. Mes matome, manome, kad tarptautinė bendruomenė nepakankamai veikia šioje srityje, jai nesiseka. Ji negerbė tų žmonių, kuriuos reikėtų saugoti. Matome, kad daugėja išpolių prieš civilinius statinius, prieš ligoninės ir mokyklas daugelį konfliktų zonų. Mes, vadinasi, nepakankame darome, mm, kad tuo ataku būtų išvengta. Mm, mes žinome Sirijos ir Jemeno atveju, kur dešimtis išpolių buvo vykdyta prieš ligoninės ir mokyklas, mirusių buvo šimtai. Tūkstančiai nekaltų žmonių nukentėjo ir nesulaukė pagalbos. Tai yra karo nusikaltimai, nes egzistuoja tam tikros taisyklės. Karo metu jos turi būti taikomos. E, tačiau nepavyksta užtikrinti jų laikymosi. Programų, e, problemų, atsiprašau, daugėja šios rytyje. Ir šiandien svarbiausia yra apsaugoti civilius gyventojus. Jie daugiausia nukenčia ginkluotų konfliktų metu. Sirijoje ar Irake mm, labai sunku įgyveninti šias žmogaus teisės. Turime pritaikyti mūsų sistemas prie to naujo konteksto. Turime įdėkti mechanizmus, e, kad jie būtų tvarkingai gyvendinami, nes jie tokie egzistuoja, jūs tik lieka gyvendinti. Taigi surašytos yra visos taisyklės. Tad šiandien mes klausėme tarybos štai ko ką ES padarė ir ką nori padaryti, matydama tokį smurto atveju išaugimą, kaip įmano įtvirtinti humanitarnės teisės įgyvendinimą. ES turi likti ištikima savo vertybėms. Niekas už mus tų dalykų neįtvirtina, turime veikti patys. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkė. Žodis kolega Gerero Salom. Dvi su pusė minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti tarybos atstovams už dalyvavimą mūsų posėdyje. Ačiū, kad taryba parodė susidomėjimą šią diskusiją. Taip pat noriu prisidėti prie kolegės Valenciano ir pareikšti pagarbą humanitariniams darbuotojams dirbantiems konfliktų zonose. Tie, žmo, tie žmonės rizikuoja savo gyvybę tam, kad išgelbėtų kitų gyvybės. Tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai konfliktų zonose, ar tai būtų Sirijoje, ar Jemene, ar Palestinoje, yra nusikalstami veiksmai. Mes šiandien kalbame apie kažkokiu um, neišvengiamą šalutinę žalą. Mes kalbame apie sąmoningai suplanuotus išpolius, veiksmus. Matome, kad tarptautinė teisė užleidžia savo poziciją šioje srityje. Prieš 50 metų buvo numatytos pirmosios normos susijusios su humanitarinė apsauga civilių gyventojų ginkluotų konfliktų atveju. Šiandien tų visų normų, tų taisyklių yra pakankamai, jų yra. Tačiau per nelik dažnai tos taisyklės pažeidžiamos, nesilaikoma tų tarptautinių taisyklių. Matome, kad humanitariniai poreikiai yra didžiuliai. Žinome, kad 120 milijonų žmonių yra perkelti, tapę pabėgėliais, jiems reikalinga humanitarinė pagalba. Jeigu juos suburtume kartu, tai būtų tiek pat žmonių, kiek Prancūzijoje ir Ispanijoje kartu paėmus. Dešimt metų e, trunka karas, e, karas e, Jemene, penki metai Sirijoje, Palestinoje. Sunku ir suskaičiuoti, kiek metų jau trunka tas konfliktas. Taigi situacija tikrai labai sudėtinga. Mums tenka teisinė, politinė ir moralinė atsakomybė padaryti viską, kad baigtųsi išpoliai prieš ligoninės ir mokyklas bei bažnyčias, kai žūsta moteris, vaikai, kai žūsta civiliai žmonės. Klausimas, kurį iškėlė ponio Lenciano, yra toks, ką padarėme, ką dar reikia padaryti, kad situacija keistusi. Vyks Stambulo viršūnių sustikimas ką darome laukdami to sustikimo. Tad kreipiuosi į valstybės narės, esu e, Europos parlamento Ispanijos delegacijos atstovas. Aš manau, kad turime kalbėti labiausiai apie humanitarinės teisės principų įgyvendinimą. Manau, kad būtina sudaryti sąlygas, kad pagalbos lauktų humanitarinės tie, kam labiausiai yra reikalinga. Ačiū. Ačiū ministrė ponė Hanis Pešert. Ačiū. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad išpoliai prieš ligoninės ir mokyklas konflikto teritorijose yra netoleruotina ir taryba, kaip ir jūs, smerkia tokius žiaurius veiksmus. Kaip jūs žinote, tarptautinės humanitarnės teisės laikymasis yra ES aiškus įsipareigojimas, įskaitant ir tarybą, ir dėl to ES gairės dėl tarptautinės humanitarinės teisės laikymosi skatinimo buvo patvirtintos e, tarybos dar 2005 metais, o 2009 metais jos buvo peržiūrėtos. Taryba skatina humanitarinės teisės laikymas ir taip pat imasi atitinkamų veiksmų žmogaus teisių ir humanitarinės pagalbos srityje. Tartautinėje Raudonojo kryžiaus konferencijoje Europos Sąjunga dar kartą pakartojo, jog yra pasiryžusi reikalauti griežtai, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarnės teisės. Ir taip vyksta konsultacijos ir buvo sutarta dėl bendrų, bendros informacijos. Taryba gruodžio mėnesį savo išvadose pažymėjo, kad pasaulio humanitarinis viršūnių susitikimas turėtų duoti praktinių rezultatų ir uh, turi atitinkimi veikiai prisimti konkrečių įsipareigojimų, ypatingai kalbant apie prieigą prie humanitarnės pagalbos ir humanitarnės teisės laikymasi. Ir taip mes laukiame galimybės pasirengti tam humanitarnės pagalbos viršūnių susitikimui kitoje jūsų plenarinėje sesijoje gegužės mėnesį. Kalbant apie konkrečią situaciją, taryba, pavyzdžiui, 2000, e, praeitų metų spalio mėnesį kalbėjo apie padėtį Sirijoje ir kreipėsi visą šalis ir toliau kreipsis į visą šalis, kad būtų stabdomos stabdomi bombardavimai, sprogdinimai nukreipti prieš civilius gyventojus ir tokias struktūras kaip ligonės ir mokyklos. Kalbant apie Siriją ir Iraką e, donorų konferencijoje valstybės narės ir ES išsakė susirūpinimą dėl žiaurių humanitarnės teisės pažeidimų, išpolių, išpolių prieš e, turgus, e, ligoninės ir mokyklas. Kalbant apie Jemeną, 2015 metų gruodžio mėnesį taryba paskelbė, kad yra pažinėjimo žmogaus humanitarnės teisės nuostatos ir kad uh, tai neleis užkisti kelio dabartiniam konfliktui. Taip pat buvo pareikalauta, kad būtų atliktas visų tokių kaltinimų nepriklausomos tyrimas, stebėsena, kontrolė, humanitarnės teisės skatinimas yra labai svarbu, kalbant ir apie ES strategiją į Sirijos Irako atžvilgių. E, tai taryba patvirtino 15 metų kovo mėnesį. Taip pat tą progą taryba pareikalavo, kad medicinės institucijos būtų apsaugotos visa, vis, vis, visuomet ir taip pat taryba aptarė situaciją Libijoje, Pietų Sudane, Irake, Nigerijoje, Ukrainoje ir kalbėjo apie vėlgi švietimo ir gydymo įstaigų padėtį. Kalbant apie tai, ką daro Europos Sąjunga siekiant užkisti kelią tokiems humanitarnės teisės pažeidimams, taryba patvirtino saugumo ir bendros užsienio saugumo politikos sprendimą, pagal kurį e, valstybės narės ir ES turi reikalauti, kad būtų įtraukiamas tartutinis būdžiamasis teismas dialoguose su šalimis, šalių grupėmis arba regioninėmis organizacijomis. Tai yra svarbi priemonė skatinant pagarbą tarptautiniai humanitariniai teisiai. Galiausiai pažeidimai tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimai. ES taiko ribojančias priemonės trečių valstybių atžvilgių pagal išorės veiksmų strategiją, pavyzdžiui, Sirijos, Jemeno, Libijos, Burundžio ir kitų trečių šalių atžvilgių. Be jokios abejonės taryba pritarė jūsų susirūpinimui dėl komentarnės teisės pažeidimų, ypatingai susijusių su švietimo ir gydymo įstaigomis taryba nuolatos stebi padėtį ir imasi veiksmų ir toliau tą darys. Pone pirmininkė, pabaigai norėčiau pasakyti štai ką. Mes niekuomet ne, neturėtumėme pamiršti, ką reiškia tarptautinė teisė. Tarptautinė teisė pirmiausia orientuota į žmonės, vyrus, moteris, šeimas, vaikus ir mes negalime, niekuomet negalime savo užsienio politikoje ignoruoti žmonių, žmogiškumo. Mes turime išlikti ištikimi savo pagrindinėms vertybėms. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju ministrai. Dėkoju Jums už pareiškimą. Jūsų pasisakime buvo iškeltos labai aktualios problemos ir aktualūs klausimai į kuriuos teks atsakyti. EPP frakcijos vardu ponas Preda vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Rezoliucija, dėl kurios dėrėjomės ir dėl kurios rytoj balsuosime, griežtai joje yra smerkiami dažnai pasitaikantis išpoliai prieš ligoninės mokyklas ir kitas civilinės įstaigas konflikto zonose. Tokiu būdu yra pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Ir tarptautinė humanitarinė teisė juk yra grindžiama tokiu principu, kad prieš civilius neturi būti panaudota, panaudotas ginklas. Ir mūsų tekstas gerai subalansuotas, tačiau e, ekstremalūs kairieji, kaip ir įprasta, pateikė tokius pasiūlymus dėl pakeitimų, kurie visiškai nėra susiję su tema. Pavyzdžiui, abortai, Izraelis, visi kiti panašus klausimai, tai yra visiškai nepriimtina. Nepriimtina, kad vėlgi ekstremalus kairieji iškėlė tokius visiškai ne, nesusijusius klausimus. Ir kodėl dabar naikiname tą klausimą, tą temą, apie kurią kalbame. Ačiū socialdemokratų vardu, ponas Panzeri. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip žinote, tartautinė humanitarinė teisė taikoma ir ginkluotų konfliktų atveju, kur yra prižiūrima, kur sudėtinga prižiūrėti, ar laikomasi teisinės valstybės principų. Per pastarusius keletą metų matėme vis daugiau išpolių prieš civilius gyventojus ir uh, netgi humanitarnės pagalbos darbuotojus. Taigi iš tiesų labai, aišku, sudėtinga atskirti civilius gyventojus nuo kovotojų, bet labai svarbu, kad būtų sustiprintas tas neutralumas, ne, neutralus vaidmo. Humanitarnės pagalbos darbuotojai dažnai tampa uh, taikiniais. Ir per pastarosius keletą mėnesių mes matėme tokių pažeidimų, kuriuos padarė netgi ES partneriai, šalys partnerės. Pavyzdžiui, prisiminkime, kas buvo spalio mėnesį Afganistane, ligoninėje, kur JAF oro pajėgos spro, susprogdino ligonę, taip pat e, buvo ir kitų panašių atvejų. Taigi labai svarbu kuo galima greičiau pasiūlyti konkrečių veiksmų, kaip galėtumėme apsaugoti civilius gyventojus ir humanitarnės pagalbos darbuotojus, tuos, kurie vykdo tokius išpolius prie civilinius, civilius gyventojus, jie turi būti nustatyti ir patraukti atsakomybėn karo tribunoluose. Turime užtikrinti deramą sistemą, kad būtų atliekami tyrimai dėl humanitarnės teisės pažeidimų ir taip pat turime pripažinti, kad situacija yra neįlinė ir kad reiktų pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis. Taigi norėčiau paprašyti vyriausiosios įgaliotinės ir tarybos pasinaudoti Stambulo viršūnių susitikimu kaip svarbių diskusijų formų. Ačiū. Ponas Demesmaker, dvi minutės. Ačiū, kolegos. Pone ministrė, mano šalyje, Flandrijoje, kaip daugelie kitų Europos tautų, mes esame patyrę karo baisybės. Izerija matėme e, fronto liniją ir panašiai. Taigi visi turėjome šūkį daugiau nebus karo. Toliau dabar, 2016 metais, tas šūkis jau nebegalioja. Matome karo situacijas ir karo metu žudomi ir kareiviai ir nekalti žmonės. Mano seneliai mums pasakojo e, istorijas apie karą, o dabar šiuolaikinė žiniasklaida nepalieka vietos vaizduotėjai. Mes matome viską per kompiuterių ekranus ir televiziją. Esame šokiruoti, kad uh, yra sprogdinamos ligonės ir mokyklos. Tai turėtų būti tos neutralios saugios zonos vietos ir Afganistane, Jemene tai vyksta, netgi rytų Ukrainoje matome, kaip mokyklos tampa militarizuotai tomis įstaigomis ir kaip yra sprogdamos ligonės. Per daug dažnai humanitarnės teisės nuostatos yra aukojamos politikos labui. Yra per lengva nurašyti prarastas gyvybės kaip atsitiktinę, atsitiktinės gyvybių, prar, atsitiktinius gyvybių praradimus. Paminami humanitarnės teisės principai, kuriuos visi puikiai žinome. Ir dabar ES valstybės narės turi įrodyti, kad rimtai į tai žiūri ir Stambulo viršūnių susitikimas vyks kitą mėnesį. Tai tas svarbus tarptautinis momentas, kuriuo reiks pasinaudoti. Ir ministrė, dar norėčiau paklausti jūsų, kodėl tos valstybės, kurius 15 metų gruodžio mėnesį dalyvavo tarptautinėje Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo pusminalio konferencijoje, kad kodėl joms nepavyko parengti naujo mechanizmo, kaip būtų galima užtikrinti, kad humanitarnės teisės sistema būtų sustiprinta, kaip galėtumėme išvengti panašaus scenarijaus ir per kitą viršūnių susitikimą. Ačiū, ponas Gerens, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kunduzo ligonis bombardavimas prieš keletą mėnesių Afganistane buvo tas konfliktas, kai žuvo daug žmonių, žuvo daug gydytojų be sienų organizacijos narių. E, ši katastrofa buvo paskelbta e, didžiulė nelaimė. Gunduzo ligoninė buvo žinoma amerikiečių kariuomeniai. Tai reiškia, kad čia įvyko toks izoliuotas atvejis e, tarp pacientų ir e, sveikatos profesionalų buvo daug aukų po šio išpolio. Kai vyks kitas vadovų susitikimas Stambule dėl humanitarnės pagalbos, būtina reikalauti, kad tarptautinė humanitarnė teisė būtų taikoma stropiau. Būtina daryti viską, kad būtų visiškai užtikrintas humanitarinių darbuotojų neliečiamumas, jų saugumas. Jie dažnai uh, E, savo laiką, savo žinias ir savo e, laikas skiria tam, kad būtų rasti konfliktų sprendimai, kad padėtų žmonėms, būtent imtis prevencinių priemonių ir atgrasomųjų priemonių, jeigu bandoma humanitarinė tarptautinė teisė pažeisti. Tarp tų priemonių galėtume paminėti tai, kad neturėtų būti tiekiami ginklai e, konfliktuojančioms pusėms. Taip pat turėtume pasakyti, jog būtina atlikti nepriklausomą tyrimą. Ir tam e, būtina, kad išaiškintus nusikaltimus pasmerktų kompetitingi teismai, skaitant taptautinį baudžiamąjį tribunolą. Jeigu baudžiamumas neįsivyraus šioje srityje, tai tuomet mes negalėsime sakyti, kad esame atsakinga institucija, kuri pasisako už tokių situacijų tinkamą sprendimą. Taip pat yra būtina mūsų valstybėms narėms galiausiai e, vykdyti savo pažadus susijusius su valstybinė pagalba vystimusi ir su pagalba humanitarnėms problemams spręsti. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar žodis poniai Konečna, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Spalio mėnesį praėjusiais metais plenarinėje posėdėje mano frakcija GUE NGL nusprendė į darbo atvarkę įtraukti klausimą apie Junktinio Amerikos valstybių išpolį prieš hundus Afganistane e, įsteigtą ligoninę. Mes visi išreiškėme e, susirūpinimą tuo baisiu siaubingu įvykiu. Bet kas po to atsitiko? Amerikiečiai atliko vidinį tyrimą ir skandalas tiesiog nublanko, kaip kad ir uh, gydytojų bei pacientų sugriautoje ligonėje balsai liko nebegirdimi. Gydytojai be sienų reikalauja, kad tarptautinė humanitarinė komisija, išsiaiškinanti faktus, atliktų jai priklausantį darbą. 1991 e, metais pagal Ženevos konvencijos papildomus protokolus tokios komisijos buvo numatytos, tačiau realiai jos niekada nebuvo panaudotos, pakartoju, niekada. E, taigi egzistuoja priemonė, tačiau pasirašusios valstybės vis dar bijo ją pritaikyti, kad nebūtų sukurtas precedentas. Turbūt tai reiškia, kad mes turime taiksyti su tuo faktu, kad ligonės ir toliau bus greunamos. Tikiuosi, kad taip toliau nebus. Jeigu mes neištirsime išpolių, jeigu mes pirštais nenurodysime kaltųjų, tai e, bus toliau greunamos ligoninės, kaip kad yra Afganistane, Jemene ir Sirijoje. Aš negaliu e, būti patenkinta tarybos atsakymu, kad padėtis yra stebima ir imamasi priemonių. Aš noriu sprendimo, nes e, tik tai kaltųjų e, paviešinimas nereiškia, kad padėtis niekada nesikartos. Labai ačiū. Dabar dvi minutės poniai Lochbilder. Ačiū pirmininkė apgailėtina, kad ES valstybės narės taikstosi su žiauriais tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimais. Valstybės perka ginklus iš ES valstybių narių. E, jos atsakingos už išpalius prieš civilius gyventojus, įskaitant mokyklas, ligoninės, Šioje rezoliucijoje mes prašome, kad būtų imamasi veiksmingų priemonių tokiam taikstymuisi nutraukti ir remiame žaliųjų pasiūlymą įvesti ES ginklų embargą prieš valstybės, kurios yra atsakingos už tokius rimtus tarptautinių humanitarnės teisės pažeidimus. Šioje rezoliucijoje yra prisimenamas mūsų ankstesnis raginimas įvesti ginklų embargą prieš Saudo Arabiją, reaguojant į jos bombardavimus Jemene. ES tarptautinės humanitarnės teisės gairės taip pat numato kitokių priemonių, tačiau mes ES nedarome pakankamai, kad tos priemonės būtų įgyvendintos. Kalbame apie paramą informacijos rinkimo misijoms, kurios būtų naudingos tyriant karo nusikaltimus ir e, tai praversų tarptautiniam baudžiamam teismui. Pažeidimų e, E, tyrimai siekiant išsiaiškinti kaltuosius yra gyvybiškai svarbus. Taip mes duosime aišku signalą atsakingiems už nusikaltimus ir ap, išvengsime daugiau civilių žmonių nužudimų. E, vis dažnesnis mokyklų ir ligoninių apšaudimas, bombardavimas yra e, žiaurus tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimas. Gyvybiškai svarbu mokyklas ir ligoninės išlaikyti ir apsaugoti kaip neutrales saugias vietas ginkluotam konflikto atveju. Artėjantis pasaulinis humanitarinis vadovų susitikimas, aukščiausio lygio susitikimas, suteiks galimybę dar kartą pabrėžti tarptautinės humanitarinės teisės nuostatas dėl neutralumo ir reikalauti jų laikymosi. Iškyla ir kitų aktualių temų. Kalbama apie moterų ir mergaičių bei kitų pažeidžiamų grupių padėti ginkluotų e, konfliktų metu. E, tai turėtų būti tokių grupių e, darbo tikslas. Ačiū. Toliau Vieną minutę ponai Kastaldo. Ačiū, ponė pirmininkė. Taikytis į mokyklas ir ligonės griežtai draudžiama pagal tarptautinę humanitarinę teisę. Tokių objektų uh, tyčinis apšaudimas yra visuotinai traktuojamas kaip karo nusikaltimas. Tačiau per pastarusius keletą metų tarptautinė bendruomenė mato siaubingą tokių išpalių skaičiaus didėjimą. Matėme, kaip buvo apšaudyti gydytojai be sienų, ligoninės Jemenė ir Sirijoje. Aš norėčiau pagerbti uh, tuos ryštingus ir drąsius humanitarnės pagalbos darbuotojus, kurie dirba tose valstybėse. Reikia netidėliotinai imtis konkrečių veiksmų, kad įveiktume tuos karo nusikaltimus, užkristumėm jiems kelio. Pirmiausia, sustabdykime nusik... ginklų srautus į tas karingas valstybės. Todėl aš kreipiuosi E, jūs ir pritariu ponios Murgerinį iniciatyvai, kad e, ginklų embargas iš ES pusės turi būti vesas valstybėms, kurios yra atsakingus už rimtus tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimus. Ginklų e, pardavimas tokioms valstybėms yra 2008 metų gruodžio mėnesio mūsų primsimtos pozicijos pažeidimas. Mes negalime tylėti. Um. Ačiū.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 ich konanie je nezodpovedné a vyvoláva otázku či rokovanie s nimi nie je len stratou času. ďakujem pekne. frau präsidentin! Äh, kriegsverbrechen von staatlichen akteuren ebenso wie terroristische attacken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 die das humanitäre völkerrecht verletzen. danke! Eh, pani przewodnicząca! <clears throat> jednym z najbardziej brutalnych eh, vienas baisiausių islamo valstybės teroristinių išpolių pastaraisiais mėnesiais buvo išpolis adene kur buvo užpultas motinos Terezės institutas. Tai buvo tikslinis taikinys, tikslinis išpuolis, kur medicinos darbuotojos vienuolės buvo nužudytos, taip pat ir pacientai. Mūsų diskusijų apie žmogus teisės darbo atvarkė labai turtinga, tačiau mes dėja m, kažkaip ne, nekalbėjome apie tą įvykį. Ir kas kart, kai tai taip atsitinka, kai nekalti civiliai žmonės žūva, žūsta karo metu. Mes nu, turime apie tai kalbėti ir tuo atveju tai tikrai buvo tikslinis išpolis. Ačiū, Sančias Kaldentai. Ačiū, ponė pirmininkė. Tokiu metu kai jungtinių tautų generalinis sekretorius skamna pavojaus varpais dėl to, kad nuolatos yra pažinėjimas, pažinėjama humanitarinė teisė, ši rezoliucija yra labai savalaikė. Tačiau kai kurios frakcijos šiame parlamente tyčia nusprendė vakarų, kalbėti vakarų Sahara ir Palestiną, bet ten irgi galioja ši teisė tūkstančiai civilių gyventojų gyvena okupacijoje be jokios apsaugos. Mes neteikėme čia jokių rekomendacijų 2014 metų tyrimų komitetui dėl gazos ruožo. Komitetas minėjo karo nusikaltimus, ligonių sprogdinimus ir neproporcingą jėgos naudojimą. Tartutinė humanitarinė teisė kartais interpretuojama politiniais tikslais ir dėl to nėra visiškai laikomasi tos teisės nuostatų ir vyroja nebaudžiamumas. Dėl to mūsų frakcija patikė tam, patikė tam tikslui atitinkamus pakeitimus. Ačiū. Ponas Tier. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. 16 metų vasario mėnesį 358 išpoliai buvo prieš sveikatos priežiūros institucijas Sirijoje. Asado režimas ir jo sąjungininkai vykdė tokius išpolius be kita ko. Tai yra humanitarnės pagalbos darbuotojai dirbantis konflikto zonoje. Dažnai tai yra žmonės, kurie turi imtis uždavinių kurioms net neturi, kuriems net neturi kvalifikacijų, nes trūkta kvalifikuoto personalo, taigi jie tikrai atlieka milžinišką darbą. Ir išpoliai prieš ligoninės yra žiaurus tarptautinės mentalinės teisės pažeidimas, tačiau nepakanka to pasmerkti, mes turime veikti ir turime patraukti nusikaltelius atsakomybėn. Mes puikiai žinome, kad ypatingai tie, kurie susidūrė su Miloševičiaus agresija, žinome, kad tokių nusikaltimų e, vykdytojų daug, taip ir nebuvo nubausta. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Šiandien uh, matome kitokios rušies karą, kuris turi savo sistemą. Mirtini išpoliai organizuojami prieš civilius žmonės, moteris, vaikus, randant vietas, kur jie susitelkia. Uh, E, tai yra labai rimtas karo nusikaltimas ir jis reikalauja būtinai netidėliotinų priemonių iš ES pusės. Nepakanka tik pasmerkti, mano nuomonė. Jeigu tik pasmerkime, tai patys pažeidžiame žmogaus teisės. ES e, priimtos politikos priemonės turi būti įgyvenomas ir kiekvienas atvejis turi būti tyrimas ir kaltieji turi būti nuteisti. Jeigu mes leisime tokiai patyčiai tęstis, tai tų išpalių skaičius tik didės. Taryba turėtų uh, įvesti ginklų embargą valstybėms, kurios pažeidžia tarptautinę teisę. Tos valstybės, kurios ir toliau ginklus parduoda tokioms šalims, e, pažeidžia e, e, teisę ir turėtų susilaukti aiškaus tarybos įvertinimo. Tokie konfliktai kelia didžiulį nerimą, todėl ES turėtų aiškiai apibriežti uh, E, politiką dėl pasaulinio nusiginklavimo. Tomašič, kaip išrasankiu. Ačiū toliau, e, Tomašič. Labai ačiū. Tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimai, tokie kaip išpoliai prieš ligonės ir mokyklas, turėtų būti smerkiami. Tų nusikaltimų vykdytojai turi būti patraukti atsakomybėn toks e, neatsakingas elgesys negali būti toleruojamas dėl jokių strateginių priežasčių ar interesų. Norėčiau priminti, kokį, koks baisus likimas ištiko Kroatijos Bukovar ligoninę per karą. Anot skaiči, paskaičiavimų per Bukovar apsupti ligoninė buvo bombarduojama net 70 kartų per dieną ir Bukovar e, ligoninė e, jos personalas matė, kaip, e, kariuomenė, kaip kariuomenė E, kankino ir pacientus, ir gydytojus. Serbija iki šiol nesugrazino ligoninės dokumentų, neatskleidė jokių e, faktų apie žmonės, kurie dingo iš ligoninės. Daugelis Europos lyderių ir parlamento vadovų e, remia Serbiją, bet supraskime, ką jie padarė, nes Kroatijoje. This... Panas Havit, nekalbam apie vieną išpolį. Žmogaus teisų E, agentūros užfiksavo 358 išpolius prieš ligoninę Sirijoje vien 2015 metais. Tačiau žiūrėkime dar, kas dedasi Afganistane ir Jemene. Humanitarnės pagalbos darbuotojai E, per pastaruosius metus buvo užsipulti 610 kartų. Reikia imtis daugiau pastangų. Mes ES turime labiau pasistengti, kad sustiprėtų tarptautinė apsauga. Turime geriau dirbti su savo valstybėmis narėmis, kad būtų išvengta bet kokio taikstymosi su tokiais išpoliais. Ir mes iš tiesų turime pasimerkti teroristus ir ginkluotasias grupuotės, kurios pasinaudoja žmonėmis kaip skydu ir uh, tyčia uh, taikosi į civilius ir pažeidžiamus žmonės. E, ligoninės žmonės naudoja kaip priebėga nuo smurto, o galiausiai jie ten būdami būna užsipalami. Mes smerkėme ISIS e, už tai, kad jie užsipulnėjo humanitarnius darbuotojus. Jeigu mes esame už juos geresni, turėtume pasirūpinti, kad tokie dalykai nevyktų pasaulyje. Taip mes priartėjome prie pavienių parlamentarų sa, pa, užsirašytų kalbėti sąrašo pabaigą. Dabar pernam prie spontaniškų pasisakymų, kiekvienam po vieną minutę. Yeah. Okay. Dėkui vam, pani předsedkinė, za... Dėkuoju. Ačiū, kad suteikėt man žodį, ponė pirmininkė, ponas Polčiak kalba. Labai džiaugiuosi, dėl to, ką pasakė ponas Havitas. Kalbės ką tik prieš mane. Iš tiesų, tokio pobūdžio išpolių yra nepaprastai daug ir mes norėtumėm, kad mes negalvotumėm tik apie Kabulo išpolį, galvokim ir apie kitus. Prisiminkime visus išpolius vykusius per praėjusius metus. Vasario 15 dieną, šiais metais, 2016 metais, per Rusijos išpolį o mane žuvo maždaug 50 žmonių. 2015 metais, spalio 21 dieną, uh, Rasomin e, ligonėje 30 žmonių žuvo. Aš labai e, užjaučiu visus žuvusiųjų artimuosius ir tai yra tokie išpuliai, kurie tikrai pažeidžia tarptautinę humanitarnę teisę. Bet galvodami apie GUE ir NGL rezoliuciją, turėtumėm būti šiek tiek objektyvesni, nes mano nuomonė ši rezoliucija parengta vienašališkai. Reikia subalansuoto pranešimo, kaip kad buvo su pirminiu pasiūlymu. Uh, kaip kad buvo pateikus pirmąjį pasiūlymą, nereikia e, žiūrėti į GUE pakeitimus. Ponas Marijas, vieną minutę. Ačiū. Per pastaruosius keletą mėnesių dėja teko kalbėti apie pagrindinius žmogaus teisų pažeidimus karuose dažnai, ypač viduržėmio jūros regione, dėl to, ką Daesh ten daro. Tačiau E, praėjusiu metų lapkričio mėnesį Junktinės Amerikos valstijos pripažino, kad jos organizavo išpolius prieš ligonės Afganistane. Jemene Saudo Arabijos sąjungininkai e, suorganizavo išpolius prieš civilius žmonės, prieš mokyklas ir ligonės. Tai yra dvigubi standartai. Ta, ta, juos taiko ES ir vakarai bendrai. Tai kelia grėsmę mūsų reputacijai. Tarptautinės organizacijos turi kriminalizuoti karo pažeidimus Jemenė, Afganistane, Irake, Sirijoje ir visur kitur, nesvarbu, kas juos vykdo. Tai yra pirmasis žingsnis šiame darbe turi būti aiškiai apibriešta atsakomybė. Turime užtikrinti, kad tūkstančiai pabėgėlių e, susilauktų apsaugos ir jais būtų pasirūpinta. Ačiū, ponė pirmininkė. Atrodo, kad per mažai pasimokėme iš to, kas įvyko buvusios Jugoslavijos teritorijoje, iš to, kas vyko Bosnijoje, Kroatijoje ir panašiai. Aš norėčiau pabrėžti, kad mokyklos, bažnyčios prieš 20 metų buvo Jugoslavijos teritorijoje taikiniai. E, tragiškiausias išpolis buvo Buhovaro ligoninėje. Tačiau atrodo, kad mes iš to nieko neišmokome. Kaip mes galime dabar apsimesti apsime, e, nustebusiais, kad karuose žūsta civiliai žmonės. Visuose karuose taip yra. Visuose karuose yra užsipuolam, bombarduojamos ligoninės ir mokyklos. Žinoma, e, tokia diskusija neturėtų pasibaigti be svarbių sprendimų ir tokių nusikaltimų pasmerkimo, nes tai yra baisiausių nusikaltimai prie žmoniją szót. Tessék, képviselő. Ačiū. Dėkoju, pane pirmininkė. Pritarėme bendriems šios diskusijos principams, tačiau matome, kad visiškai ignoruojamos konfliktų priežastis, o tų konfliktų metu ir vyksta tie kriminaliniai veiksmai. E, tiesioginė atsakomybė suvenkinama tiek ES, tiek JAV, kai vyksta artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje ta karinė agresija. Reikia nepamiršti mūsų vakariečių sąjungininkų, nes jie yra atsakingi taip pat už išpolius prieš ligoninės. Tai yra taip, tai yra nusigalstami veiksmai. Pavyzdžiui, Izraelis nekarta yra padaręs tokių išpolių, aš jau nekalbu apie Saudo Arabiją ar, ar Jemeną, kur žūsta daug aukų nuo amerikiečių dronų atakų. E, galime pateikti daugybę pavyzdžių apie tai, kaip buvo pažeistos e, svarbiausios teisės, labiausiai pagrindinės teisės. Ir dėl to žuvo žmonės. Ačiū, ponė Henis. E, tuo baigsime spontaniškų pasakymų procedūrą. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano supratimu akivaizdu yra tai, kad visi sutarė, kad humanitarės tarptautinės teisės ir jos principų laikytis yra būtina. Tai yra mūsų visų tikslas, tai yra Europos išorės e, veiksmų tarnybos tikslas. Kaip aš jau sakiau, šiandien labai svarbu yra, kad laikytumės savo svarbiausių vertybių. Turime nepamiršti, kad tarptautinė teisė su tuo yra susijusi, tai susijusi su moterų, vaikų apsauga, su pažeidžiamiausių apsauga. Turim, turėčiau, galėčiau atsakyti kolegai Demes Maker ir pasakyti, kad kaip ir jūs, aš apgailestauju dėl to, kad kol kas nebuvo priimtas reikiamas mechanizmas. Tačiau turime nepamiršti, kad 28 valstybės narės E, yra tik nedidelė dalis valstybių dalyvavusių toje konferencijoje. Tarptautinė Raudono kryžiaus konferencija, tikėkime, pasieks didesnės pažangos. Aš jau sakiau šiandien vakare, kad ES pakartojo savo įsipareigojimus labai tvirtai laikytis tarptautinės humanitarnės teisės. Vienas iš pažadų, kuriuos davė ES ir jos valstybės, yra tokia išpoliai prieš pacientus ir medicinos personalą yra nepriimtinas dalykas. Valstybės narės, jeigu sujungtų pastangas, tai galėtų labai tvirtai pareikšti savo poziciją. Nors, kaip jau sakiau, e, tokioje konferencijoje dalyvauja daug daugiau valstybių, ne vien tik ES narės. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar baigsime.